Pradėkime nuo darbo atvarkės. Pirmas punktas. Patvirtiname darbo atvarkę. Aš kaip pirmininkas siūlau išbraukti septintąjį punktą, kuriame kalbama apie delegaciją į pietų Italiją. Parlamentarai jau susitiko, programa jau rengiama bendradarbiaujant visiems parlamentarams. Todėl aš siūlyčiau pasitikėti kolegoms mis ir e, leisti jiems sutvarkyti visus organizacinius šios e, kelionės reikalus. Atkreipkite dėmesį, kad darbo tvarkė buvo šiek tiek papildyta. Iš, pabalsa, iš karto po balsavimo komisijos atstovas trumpai pristatys e, numatomą iniciatyvą. E, iniciatyvoje bus kalbama apie ES ir JAV duomenų apsaugos principų susitarimą. Jeigu niekas tam neprieštarauja, tada sakome, kad darbo tvarkė patvirtinta. Prašyčiau pereiti dabar prie antro punkto. Tai yra pirmininko pranešimai. Visų pirma, siūlau patvirtinti koordinatorių rekomendacijas. Thank you kuriomis numatoma paskirti šiuos pranešėjus. Raul Romeva Irueda iš Žaliųjų frakcijos rengs pranešimą dėl vienodos menų traktavimo nepriklausomai nuo religijos ar įsitikinimo, neįgalumo, amžiaus ar lytinės orientacijos. Antras pranešimas e - EPP frakcijos narė Rivija Jaroka rengs pranešimą apie padėtį Romų padėtį Europoje. Tai yra savo insiverengiamas pranešimas. Ana Gomes iš socialdemokratų frakcijos vėlgi renks pranešimą savo iniciatyvą dėl Europos komisijos komunikato Europos parlamentui ir tarybai dėl ES cheminio, biologinio, radiologinio ir brandolinio saugumo sustiprinimo. Pone Kinga Gal iš EPP frakcijos. Socialistų frakcija yra Kinga Gans. Taigi Kinga Gal bus pranešėja e, rengiant Europos Sąjungos e, prisijungimo prie Europos žmogaus teisų konvencijos nuomonę. Antigonį Papadopulų iš socialdemokratų frakcijos bus atsakinga už nuomonę, kuri vadinsis bendrijos požiūrėsi į stichinių nelaimių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevenciją. Jeigu niekas tam neprieštarauja, tada koordinatorių rekomendacijas patvirtiname. Toliau perinam prie trečio punkto. Susitarimas tarp ES ir JAV dėl finansinių duomenų apdorojimo ir perdavimo iš ES Junktinių Amerikoms valstijoms, siekiant e, įgyvendinti teroristų finansavimo stebėjimo programą. Dėl to mes šiandien balsuosime, todėl aš siūlau, kad dirbtume taip. Kaip žinote, šiandien iš ryto pirmininkų suėga nusprendė kitą savaitės plenarinio posėdžio darbo atvarkėje išlaikyti ES ir JAV e, susitarimą e, dėl teroristinės veiklos finansavimo stebėjimo programos. Norėčiau priminti, kad praėjusią savaitę, vadovaujant ponui Ful ir ponui Butarelį, aptarėme ES ir JAV teroristinės veiklos finansavimo stebėjimo programos įgyvendimo susitarimą ir šiandien ketiname e, balsuoti dėl rekomendacijos projekto, kurį parengė mūsų kolegė ir pranešėja e, Žanin Henis Plešert. Buvo diskusija tą temą, todėl aš paprašyčiau jūsų atkreipti dėmesį į šiuos aspektus, tam, kad išvengtume nenuseklumo parlamento balsavimo metu e, pagal sutikimą sutikimo suteikimo procedūrą pagal Lisabono sutartį numatytą, bus galima priimti tik vieną balsą. ES-JAV TFTP susidarimo atveju pranešėjas pateikė mums visiems e, rekomendacijos projekto, kuriame siūloma e, ne, tai neduoti sutikimo tokio susitarimo parengimui. Taigi, tai turėdami galvoje, ir užtikrindami teisingą balsavimą visi turime suvokti, kad jeigu pritarsime ir pranešėjo rekomendacijai, tai tą susitarimą atmesime tarp JAF ir ES ir Junktinių Amerikos valstybių. Priešingai, jeigu jūs balsuosite prieš pranešėjo ataskaitą, vadinasi, jūs nesilaikote jos rekomendacijų ir pritarėte to susitarimo sudarimui. Taigi, jeigu balsuojate ne, jeigu balsuojate prieš susitarimą, pritarėte praneš, e, e, susitarimui tarp e, Amerikos valstybių ir ES. Dėl darbo tvarkos vienas parlamentaras nori pasakyti. Ponas Busutil. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu iškelti du klausimus susijusius su mūsų darbo tvarka. Tai gali turėti įtakos balsavimo, kuris netrukus prasidės e, galiojimui. Norėčiau paminėti porą aspektų ir reikėtų dėl jų priimti aiškų sprendimą, kadangi e, mūsų e, pasirinkta darbo tvarka yra labai reikšmingas elementas. Pirmas dalykas - dokumentų vertimas raštu. Mes gavome šį pranešimą tik vieną kalbą. Mano supratimu, toks dokumentas turėtų būti pateikiamas visomis ES oficialiosiomis kalbomis, kad mes galėtume su juo dirbti ir dėl jo balsuoti. Antras dalykas. Aš norėčiau paminėti balsavimo, kuris netrukus prasidės, klausimą ir jo reikšmės klausimą. Mums pateikiamame pranešime yra rekomenduojama, kad mes neduotume sutikimo susitarimui dėl SWIFT. Vadinasi, akivaizdžiai jeigu mes balsuosime plus, pasakysime taip pranešimui, tai sutiksime su pranešėju ir netuosime sutikimo. Tačiau tie iš mūsų, kurie nori, kad susitarimas apie ES ir JAV būtų patvirtintas, šiandien balsuojant turi galimybę išreikšti savo nuomonę, nes jie e, gali dabar balsuoti tik dėl to, kad mes neduotume sutikimo Mes nebalsuojame dėl to, kad sutinkame su tuo susitarimu. Manau, kad čia yra procedūrinė problema. Reikia priimti labai aišku sprendimą. Taigi šis sprendimas turės įtakos mūsų laiko, besilaikomų procedūrų e, teisėtumui. Aš tikiuosi, kad pakankamai aiškiai viską pasakiau, aš jums jau raštu pateikiau tą pačią pastabą. Bet manau, kad protokole turėtų būti įrašyta, kad prieš pradedant dirbti turi būti priimtas aiškus sprendimas nes dėl to priklausys, ar mūsų e, balsavimo rezultatas bus galiojantis ar ne. Taip, daugiau niekas dėl darbo tvarkos nenori pasakyti, bet aš ponui Busutil norėčiau štai ką pasakyti. Mes atkreipiam dėmesį į jūsų pastabas, mes atkreipiam dėmesį į jūsų klausimus dėl balsavimo tvarkos, taip pat ir dėl vertimų raštų. E, reikalingumo. Kaip žinia, balsavimo metu, ar tai būtų balsavimas esminis ar nesminis, vis tik turime turėti vertimus į visas kalbas. Taigi labai svarbu pagreitinti vertimo raštų procesą, kad visi parlamentarai tiksliai žinotų, kad gali perskaityti tą dokumentą visomis parlamente naudojamomis oficialiosiomis kalbomis. Taip jie susipažins su balsavimo tuneriu, tu, turiniu savo kalba. Mes perdodame šią pastabą sekretoriatui ir norime užtikrinti, kad mes galėtume dirbti pakankamai gerai. Antras dalykas dėl balsavimo tikslingumo ar tiksliau jo objekto. Būtent todėl aš visą minutę paukojau tam, kad išaiškinčiau, jog pagal dabar tinės Lisabono sutarties nuostatas mes turime duoti sutikimą. Pirmiausia, sutikimą balsavime mu turi duoti komitetas. Vadinasi, mes rekomenduojame dėl pranešimo, dėl rekomendacijos. Noriu aiškiai pasakyti, kad pranešime rekomenduojama, kad mūsų komitetas neduotų sutikimo ES ir JAV susitarimui tai bus teisiškai privalomas sprendimas. Mes suspenduojame šio dokumento, kuris įsigaliojo vasario pirmą dieną galiojimą. Vadinasi, susitarimas daugiau nebegalios. Tačiau tai dar nėra parlamento galutinis žodis. Paskutinį žodį tarsime kitą savaitę plenarinėje sesijoje. Turime dar savaitę turime atlikti pareigą čia. Turime balsuoti dėl rekomendacijos. Rekomendacijoje teigiama, kad reikia suspenduoti. Tie, kurie balsuos už pranešimą, iš esmės pasisakys prieš susitarimą. Tie, kas balsuos prieš pranešimą, balsuos už susitarimą kalbant apie šio dosie esmę, turime nepamiršti, kad jau esame daugybę kartų išsamei, labai plačiai aptarę visus mm, klausimus susijusius su SWIFT sutartimi e, ir su TFTP, tai yra teroristinės veiklos finansavimo sėkimo programos įgyvendinimu. Aš tikiuosi, kad mes dabar jau nebe aptarinėsim dosijai esmės. Laiko tam buvo skirta ir kaip pakankamai, dabar balsuosime tik dėl pranešėjo rekomendacijos. Suteiksiu žodį sekretoriatui, kad šitą pasakytų, kas darosi su vertimais. Honorable member. Gerbiamas parlamentarė. Mes atsakymą gavome iš plenarinių posėdžių sekretoriato ir sakoma jame, kad e, šiandien balsuojame pagal, dėl rekomendacijos, kurioje yra e, dalių dar neišverstų į visas kalbas. Pagal taisyklės tą neišverstą dalį galima išimti iš dokumento, dėl kurio balsuojama. Tačiau laikinasis susitarimas jau egzistuoja visomis kalbomis ir sprendimas yra išverstas į visas kalbas. Taigi jūs reikalaujate, kad procedūriškai būtų išverstas tekstas į visas oficialiasis kalbas, tai tada galime teikti, kad balsuojame tik dėl susitarimo. Tačiau šiuo atveju pranešėjas siūlo balsuoti prieš susitarimą ir tie, kurie nori balsuoti už susitarimą, turėtų balsuoti už. Vadinasi, tokiu būdu susitarimas būtų perduotas plenariniam posėdžiui, sakant aiškiai, koks yra tikslus balsų pasiskirsimas balsavime. Ir tada pažymėsime, kad yra dalys, kurios dar neišversos ir dėl jų nebuvo balsuota taip e, balsuotume pagal taisyklės. Tokios būtų procedūros. Galime balsuoti dėl rekomendacijos, bet jeigu jūs labai tam prieš, priešinaties, galime balsuoti dėl sustarimo, kaip aš ką tik paaiškinau. Maybe the, maybe the coordinators? Gal koordinatoriai dabar apsigalvotų greitai, dėl ko balsuosim, ar dėl pranešimų, ar dėl susitarimo. Dėl ko balsuosim? Pradedame taip, kaip numatyta dirbti? Hanis Plašat. Manau, kad reikėtų laikytis procedūros. Mūsų juridinė tarnyba taip pat e, ir e, sekretariatas mums išsiuntinėjo laiškus, kuriame yra išaiškinamos darbo tvarkos detalės. Lingvistinės problemos egzistuoja, bet šešėliniai pranešėjai jau šią savaitę sutiko, kad dirbsime anglų kalbą, nes neužtenka laiko. Uh, Laiko neužtenka, todėl kad pirmininkų suėga mums įgaliojimų suteikė labai vėlai, tik tai sausio 26 dieną. Tai negalite tikėtis, kad aš per dvi savaitės parengsiu ir pranešimą ir užtikrinsiu, kad jis bus išverstas į visas kalbas. Aš atsiprašau, kad taip yra. Aš galiu gal paprašyti mūsų uh, pranešėjų, uh, mūsų vertėjų žodžių išversti uh, e, ta, tuos žodžius withhold consent į visas kalbas. Gal to užtektų? supports the rapporteur, except for the final bit where she would have to read everything out. Apart from that, we feel... Aš um, turiu pasakyti, kad mes iš esmės sutinkame su pranešėju. Gerbiamas Stella, onorevole. Presidente, lei con molto garbo istituzionale ha posto una questione. Ačiū. Realtà non è senza. Jūs labai mandagiai čia tą klausimą bandote aptarti. Pono Bosutilio argumentai yra teisinio pobūdžio generalinio sekretoriaus paaiškinimas sudaro įspūdį, kad mes čia turime reikalų su per didelė biurokratija. Iš tikrųjų, kolegos taip toli siekiančius klausimus svarstant laiko trūkumas nėra joks pasiteisinimas, jeigu ne visi turi galimybę susipažinti su dokumento turiniu savo gimtosiomis kalbomis. Aš nenoriu čia niekam prieštarauti, tačiau jeigu laiko yra pakankamai ir, e, ir jeigu galime dar tą vertimą atlikti, tai galbūt turėtume palaukti, nes situacija iš tikrųjų yra labai sudėtinga. Taigi pabandykime, pamėginkime išvengti tokios situacijos, kad po to, kai nubalsuosime, kai kurie kolegos pradės teikti, kad jie būtų balsavę kitaip, jeigu būtų buvę kitokios sąlygos arba aplinkybės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau tik trumpai paaiškinti atkreipdamas dėmesį į tai, kad šis dokumentas iš tikrųjų labai svarbus. Ir e, tiksliau egzistuoja svarbus dokumentas, kuris e, mums tapo prieinamas tik prieš labai trumpą laiką ir apie, tai, apie jį dar mes nediskutavome, turiuomenyje e, teisėjo Rujer antrąją ataskaitą, su jie yra susipažinę tik tai keli asmenys, dėl to, kad dokumentas yra slaptas ir jame yra kelios išvados, į kurias mes turėtume savo diskusijose taip pat atsižvelgti. Aš manau, kad e, komiteto pirmininkas turėtų pareikšti savo nuomonę dėl šio teisėjo ataskaitos. Ponas Kirchhoff dėl vedimo tvarkos. Pirmininkė, mes ryte sutarėme, kad po pietų balsuosime ir aš siūlau balsuoti. Senor Romeva. Ponas Romeva. Sophie Infeld. Yes, there is, there is a legal question here. Iškilo teisinio pavadžio dabar klausimas. Jeigu kas nors pareiškia prieštaravimą dėl e, balsavimo arba pateiks pasiūlymą balsuoti dėl susitarimo, o ne dėl pranešėjo rekomendacijos ir dėl to, kad e, nebuvo rekomendacija išversta į visas kalbas. Mes turime susitarti tam, kad po to neiškiltų teisinių problemų dėl procedūros. Mes dabar balsuosime dėl to, apie ką balsuosime. Ar e, dėl e, rekomendacijos, ar dėl paties susitarimo. Išsiaiškinsime šį klausimą pirmiausiai. Janin, ar nori vėl pasisakyti? Tavaris dėl vedimo tvarkos. Šio balsavimo rezultatas e, dėl pranešimo jau visiems buvo išaiškintas ir išverstas, taigi visi mes puikiai žinome, koks bus rezultatas, jei balsuosime dėl pranešimo. E, e, kita vertus, visi e, yra susipažinę su susitarimo tekstu, tik mes turėtume balsuoti dėl pranešimo Alvaro. Tai ne dėl vedimo tvarkos labiau turėčiau klausimą. Šešėlėms pranešėjams. Pranešėja pasakė, kad prieš tai paklausė šešėlinių pranešėjų, ar jie neprieštarautų, kad e, pranešimas būtų rengiamas anglų kalba ir niekas iš šešėlinių pranešėjų neprieštaravo tam. Aš įsivaizduočiau, kad šešėliniai pranešėjai pasiklausė savo frakcijos narių ir neteigė po to, kad yra kokiu nors problemu dėl to. Manau, kad dabar nelaikas šį klausimą todėl kelti, nes reikėjo tą padaryti žymiai anksčiau. No, let's see. Miss, no, Sophie first. Well, Sophie. I, I w- Sophie pirmiausiai. Aš paprašyčiau liaudės partijos atstovų peržiūrėti savo reikalavimą, nes visi žinome, apie ką eina kalba, visi puikiai žino, kad susitarimas iki praeitos savaitės taip pat egzistavo tik tai anglų kalba ir ministrai dėl jo tarėsi taip pat angliškai ir aš Manau, kad mums galų gale reikia prisimti atsakomybę ir e, suformuoluoti savo poziciją, o dabar tos formalios diskusijos ar balsuosime dėl pranešimo ar dėl susitarimo, reikia prisimti atsakomybę ir aš tikiuosi, kad e, e, Liaudės partijos frakcija taip pat tą atsakomybę prisijims. Stepusutil, do you agree on that? Pone Busutil, ar sutinkate? Ačiū pirmininkė. Galbūt um, galėčiau pradėti um, užtikrindama Sofiją, kad mes savo atsakomybę labai rimtai prisijimame. Ir e, aš siūlyčiau balsuoti dėl rekomendacijos, taip kaip buvo planuota iš pradžių, tačiau aiškiai užfiksuojant E, posėdžio protokole, kad mes išreiškėme tam tikrų abejonių dėl procedūros teisinio galiojimo. Išvada yra tokia, kad mes dabar tęsime balsavimą taip, kaip ir ketiname iš pradžių tą daryti. Pirmiausiai dabar leisime pasisakyti pranešėjai Henis Pleskart ir po to leisime pasisakyti komisijos atstovams. Taigi tik tai komisijos atstovas nepasisakys, atrodo. Pone Pleškert, aš manau, kad ankstesnės diskusijos yra aiškinamoji pranešimo dalis. Jeigu negirdite, tai gal turėtumėte užsidėti savo ausinės. Taigi nekalbėsiu per daug ilgai, nes iškinamoje dalyje yra viskas pasakyta. Vyko labai daug susitikimų su kolegomis šio klausimu. Aš rekomenduoju komitetui e, nepritarti susitarimui dėl labai rimtų išlygų, dėl to, kad buvo pažeistas proporcingumo principas e, dabartinėme susitarime. Taip pat noriu pabrėžti, kad taryba neužtikrino parlamentui prieigos prie visos svarbios informacijos ir dokumentų ir nereagavo į mūsų paklausimus. Atitinkamo pobūdžio ir visi tie kolegos, kuriems yra daromas e, spaudimas, turėtų būti ramus, nes mūsų dabartinis balsavimas neturės jokių teisinių pasiekmių susitarimo e, taikymui, tačiau tai bus labai uh, aiškus signalas tarybai dėl to, su ko jį gali tikėtis kitą savaitę iš balsavimo per plenarinę sesiją. Faktas yra tas, kad parlamentui visą laiką buvo dalinami pažadai, iš mūsų buvo prašoma būti kantriems ir mes buvome kantrus, tačiau iš tikrųjų kantrybė mūsų turi ribas ir mums reikia labai aiškių įsipareigojimų. Dabar kamolys yra e, tarybos E, aikštelės pusėje ir jie turi imtis atitinkamų veiksmų. Taigi mes galime labai aiškiai pasakyti, kad galime svarstyti šį susitarimą ir jam pritarti tai esant konkrečioms e, prielaidoms ir sąlygoms ir aš tą mūsų poziciją perdau taip pat ir JAF administracijos atstovams bei tarybos atstovams. Ačiū. Okay. Thank you. Ačiū. Pone Henis Plešart. Noriu tik priminti, kad diskusijų iš naujo nepradėsime. Balsuosime. Taip, ponė Busutil, norite žodžio, ne? No, let's, let's proceed to the vote. Just... Pradėkime balsavimą. Tik noriu priminti visiems, jog balsuojame dėl rekomendacijų, o balsavimas dėl pranešimo vyks už savaitės plenarnėme posėdėje. Balsuojame dėl rekomendacijos. Balsuojame arba už rekomendaciją, tuomet reiškia balsuosime prieš susitarimą. Jeigu balsuosime prieš rekomendaciją, tuomet iš esmės balsuosime už susitarimą. Cards. Yra įkištos 59 kortelės ir yra salėje 55 nariai. Taigi, keturiais, keturiom kortelėm yra per daug. Thanks. Okay.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 balsavimo rezultatai tokie. Balsuota už rekomendaciją, pritarėme susitarimui, o rekomendacija, už kurią balsavome, buvo atmesti susitarimą. Okay, then let's proceed to the following point. Movement. Toliau. movement of persons with a long stay visa. Please. Toliau pagal darbo tvarkė ilgalaikės vizas turinčių asmenų judėjimas. Mėly kolegos, gerbiami nariai, prašau visų susėsti. Periname prie pono Koelijo pranešimo projekto svarstymo dėl ilgalaikių vizų. Šis pranešimas buvo teiktas prieš Lisabono sutarties įsigaliojimą. Ir abu šie pasiūlymai teikiami pagal bendrą sprendimų prieimimo tvarką. Buvo priimtas sprendimas juos sulieti į vieną ir svarstyti pagal vieningą procedūrą. Patikti penki pakeitimai, po to jie visi buvo atsiimti. Teisės reikalų komitetas pateikė savo nuomonės pranešėjas, draugės su šešėliais pranešėjais susitarė dėl kompromisinio teksto Ispanijai pirmininkaujant, kad būtų pasiektas susitarimas per pirmąjį pranešimo svarstymą. Šis tekstas buvo išsitinėtas visiems e, mūsų komiteto nariams vakar. Drauge su balsavimo sąrašu ir teisėkuros rezoliucijos projektu. Todėl siūlau e, surenkti du balsavimus. Visų pirma, balsuoti dėl viso kompromisinio teksto, paskui balsuoti dėl teisėkuros rezoliucijos projekto. Jei kompromisui, tuo atveju kompromisui nebus pritarta ir mes turėsime balsuoti dėl visko pastraipsniui, pasinaudokime alternatyvių balsavimo sąrašų, kuris vakar taip pat buvo išsintinėtas e, šio komiteto nariams. Taigi, jeigu neprieštraujate mano pasiūlytai procedūrai, išklausysime e, pranešėją pono Koelio ir paskui suteiksime žodį Ispanijos atstovui, pirmininko vardu. Ir paskui iš Koreper institucijos lauksime rašto, kuriuome būtų patvirtinta, kad tekstui pritarta pirmajame svarstime. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, taip pat komisijai, tarybai, Ispanijai pirmininkaujančiai ES už, už gerą kolektyvinį darbą. Tekstas buvo parengtas įvairiuose neoficialiuose susitikimuose, šešėliniai pranešėjai dalyvavo juose ir mums pavyko apibendrinti visus pasiūlymus. Mes ypač siekėme atkreipti dėmesį e, į, į prašymus susijusius ilgalaikės vizas turinčiais asmenimis, jų judėjimų ES teritorijoje, taip pat į pasiūlymus bei prašymus dėl informacijos. Man atrodo, mums pavyko įtraukti ir atsižvelgti visus pasiūlymus ir mes pateikėme labai subalansuotą visų iškylančių problemų sprendimą. Mes tikime susitarti per pirmąjį svarstymą ir jei tai pavyktų, teisiniai instrumentai, kurie dabar galioja ir, ku, ir kuriems neleidžia ilgalaikės vizas turintiems asmenėms laisvai judėti ES. Taigi, tos procedūros, tokios procedūros neįsigalios tuo atveju. Ačiū, pirmininkė. Gado, Koelio. Um, Ačiū, ponia Koelio. Ispanijos pirmininkamčios es vardu ponas Jose Manuel Rodrygės. Ačiū, pirmininkė. Kaip nariai žino ir kaip ponas Koelio ką tik pasakė, komisija, parlamentas ir tarybos pirmininkė labai aktyviai dirbo pastarosius kelis mėnesius kad įveiktų kliūtis iškilusias asmenų judėjimui, laisvam asmenų judėjimui Europos Sąjungoje. Kaip nariai tikriausiai žino, mes bandėme užtikrinti, kad D tipo vizos turėtojai galėtų džiaugtis to, tokiamis pat laisvėmis kaip ir kiti ilgalaikių vizų turėtojai gyvenantis Europos Sąjungoje. Pastarosiamis savaitėmis dirbame ypač daug ir mes pritarėme pranešėjo išsakytam pasiūlymui ir me, buvo parengtas kompromisinis tekstas. Jame pasiekta pusiausvyrą tarp judėjimo laisvės ES ir Šengeno erdvėje bei saugumo užtikrinimo poreikių. Valstybės narės yra pareiškusios keletą oficialių išlygų, nors šiaip šį tekstą palaiko didžioji šalių dauguma. Kai taryba galutinai pritar šiam tekstui, mes e, netrukus apie tai pranešime Europos parlamentui. Nagi. Ačiū. Toliau ponė Nagi. Komisijos vardu. Jis čia nėra? Niekas jos nepavaduoja, nenori pasisakyti. Have, Tuomet balsuosime, sako pirmininkas. vyks du balsavimai, vardiniai balsavimai ir abu jie vyks elektroniškai. Pirmiausia, balsuosime dėl kompromisinio teksto. Balsavimas prasideda. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Kompromisiniam tekstui pritarėme. Dabar toliau balsuosime dėl e, teisė, kurios rezoliucijos pasiūlymo balsavimas prasidėjo. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Thank you. Thank you. The draft resolution is adopted. Ačiū. Rezoliucijos projektui pritarėme. Plenarinėme posėdėje balsuosime kovo mėnesio sesijoje Strasbūre, o iki balsavimo plenarinėme posėdėje Teisės reikalų komitetas turės pritarti pakeitimams, remdamasis reglamento juridiniu pagrindu, e, pagal kurį dvi procedūros yra e, sulėjamos į vieną. Aš kreipiausi į Teisės komitetą ir paprašiau jo pritarimo, mane informavo, uh, kad teisės komitetas savo poziciją, savo nuomonę pareikš e, kovo 8 dieną Strasbūro plenarinėme, Strasbūro plenarinėje sesijoje. Now we are opening space here for the Commission representative Mr. Jonathan Fall, the Director General. Dabar e, suteiksime žodį komisijos atstovui ponui Jonathan Fall dėl e, svarstomo duomenų apsaugos susitarimo. Pone Fold. Thank you, Chair, for giving me the floor. Um... Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Komisija bei e, tarybos pirmininkės svarstė domenų apsaugos principus, svarsto domenų apsaugos principus su jungtinėmis valstybėmis jau kurį laiką, e, remdamasi mandatu, kurį vėlgi suteikė ir pratėsi kelios e, es pirmininkavusios e, valstybės ir bandėme suderinti mūsų dviejų teisinių sistemų aspektus, siekiant užtikrinti e, privačių duomenų apsaugą. Tarp šių sistemų yra nemažai panašumų, tačiau yra ir ženklių skirtumų. Ir šios klausimus svarstėme įvairaus formato susitikimuose, bandydami išsiaiškinti, ar galime susitarti dėl principų. Kai kurie aspektai išlieka kontroversiški ir juos reikia toliau svarstyti. O dabar įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, manome, jog atėjo laikas viską, tą darbą tęsti saistomu ir saugesniu pagrindu, saistančiu ir saugesniu pagrindu. Ir todėl komisija siūlo suteikti e, mandatą oficialioms daryboms tarp JAV ir ES dėl e, duomenų apsaugos ir dalinimosi duomenimis, kad būtų susita dėl sąlygų, kuriomis e, teisės saugos tikslais e, būtų galima dalintis duomenimis. Jūs tikriausiai man pritarsite ir sutiksite, kad tas klausimas plačiai aptariamas visuomenėje vyksta konsultacijos ir todėl oficialiai mes ar veikiau taryba oficialiai kreipsis į parlamentą ir pristatys oficialų e, raštišką dokumentą, o mes norime e, inicijuoti diskusijas dėl to, kokio pobūdžio susitarimas tarp ES ir JAV turėtų būti sudarytas. Pagal Lisabonos sutartį komisija taps pagrindinė dėrybininkė. Šią užduotį mes, e, šios užduoties mes įmamės labai rimtai ir net ir šiuo, šiame ankstyvame etape norime paskatinti viešas diskusijas šiuo klausimu. Taigi tai proceso pradžia, o proceso pabaigoje komisija pateiks jums susitarimą. Tačiau nuo dabar iki to momento turėsime daugybę galimybių šiuos sudėtingus klausimus aptarti. Kai susitarimas bus pasiektas, o tokio tikslo mes ir siekiame, jo pagrindu e, keitimasis duomenimis individualiais atvejais, kaip tais atvejais, dėl kurio ką tik balsavote, bus lengvesnis, nes egzistuos transatlantinis pagrindas sistema. Tačiau ir, ir kalbame apie SWIFT, apie keliaivių duomenų įrašų sistemas ir vykstančios diskusijos atskleidė, kad šis sritis yra nepaprastai sudėtinga Ir pavyzdžiui, jungtinėse, mes jungtinės, mūsų jungtinės valstijas sieja daugybė tradicijų ir panašių principų, tačiau kita vertus gyvename savo gyvenimus ir teisės į asmens orumo užtikrinimą yra skirtingos ir nėra lengva pasiekti bendrą pagrindą svarstant šios klausimus. Ir parlamentas tikimės bus komisijos partnerių šiuose sudėtingose dėrybose ir už tai bus atsakingi ir tam yra pasiryžę, tuo klausimu yra pasiryžę dirbti du paskirtieji komisarai, kurie yra atsakingi šią sritį, o aš tikiuosi e, diskusijų su jumis. Ačiū. Ačiū, ponė Faul. Ponė Intvelt. Labai ačiū, pirmininkė. Šioje parlamento kadencijoje Ir anksčiau jau daug kartų buvo prašoma, kad būtų priimtas susitarimas dėl transatlantinės duomenų apsaugos. Todėl mes bet kokias idėjas šioje temoje sveikiname. Ilgą laiką Europos parlamentas yra prašęs, kad jis, jam būtų leista dalyvauti tame procese. Ir vėlgi pilietinės laisvės čia yra traktuojamos kaip administracinis formalumas, kuris e, Mm, neleidžia Europos parlamentui gale uždėti savo anspaudą ant dėrybų rezultato. Aš manau, kad mūsų balsavimas prieš dvi minutės yra puikiai pamoka ir tarybai, ir komisijai. Dar nesame pasirengę priimti sutarimą. Mes norime susitarimo, tačiau jis turi būti sudarytas po viešų diskusijų šiame parlamente. Mes turime dalyvauti dėrybose. Be to, aš norėčiau priminti pona, ponui Faul iš komisijos ir mūsų kolegams, kad e, ponė Reding yra paskelbusi, kad bus peržiūrėta visa ES duomenų apsaugos sistema. Tai yra duomenų apsaugos direktyva ir pagrindų susitarimas dėl duomenų apsaugos pagal trečiąjį ramstį. Be to bus peržiūrėti sektoriniai mechanizmai duomenų apsaugai. Manau, kad reikėtų palaukti, kol bus sukurti mūsų standartai, savi standartai, kurių pagrindų galėtume dėrėti su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Nereikėtų dabar skubėti priimti naują susitarimą ir patekti į tokią pat padėtį, kaip kad buvo SWIFT atveju ar kitų tarptautinių susitarimų atvejais pats laikas Europos parlamentui pradėti visapusiškai dalyvauti procese ir e, tada mes galėsime aprengti sutarimą, kuris bus demokratiškai legitimus visapusiškai. Mrs. Intveld, thank you. Dėkui, ponė Intveld. Ar dar yra klausimų? Puiku, tada dirbam toliau. Periname prie penkto klausimo. Asmenų vienodas traktavimas, nepriklausomai nuo jų religijos ar tikėjimo, negarios, amžiaus ar seksualinės orientacijos. Aptarsime dėrybų dabartinę padėtį. Paskirtasis pranešėjas, ponas Raul Romėva ir Rueda, padarys įžangą. Kaip žinote, Europos parlamentas išreiškė savo nuomonę dėl e, direktyvos e, apie vienodą požiūrį. Prieš e, priimant VEG pranešimą 2009 m. balandžio mėnesį per e, praeitą parlamento kadenciją. Ir tas sprendimas buvo priimtas pagal konsultacijos procedūrą. Dabar įsigaliojo Lisabono sutartis ir e, šiam dosijai yra taikoma sutikimo procedūra. Tai yra ES veikimo sutarties 19 straipsnis. Ką tik buvo paskirtas naujas pranešėjas, ponas Romeva. Todėl suteiksiu žodį pranešėjui. O vėliau išklausysime ponios Lin, kuri yra pranešėja užimtumo komiteto vardu ji e, sustiprinto bendradarbiavimo principų dirba su Libe komitetu. Taigi žodis ponui Romevai. E, Labai ačiū pirmininkė. Tai pirmasis pasikeitimas nuomonėmis šiandien. Ir mes iš esmės norime pratesti darbą, kurį pradėjome praeitą savaitę su Katlin Bautenvei Ir po ilgų, ilgo darbo pasiektas susitarimas mums pavyko subalansuoti skirtingas nuomonės labai skir, jautrių klausimų. Aš manau, kad pastangos, kurių buvo imtasi per praeitą kadenciją, turi būti gerbiamos, jas privalo atsižvelgti ir jų pagrindų turėtų vykti diskusija dėl įgaliojimo, kurį Europos parlamentas suteiks man kaip pranešėjui kai e, turėsime palaikyti dialogą su taryba dėl e, direktyvos pasiūlymo prieimimo. Taigi, pirmasis klausimas, kurį aš norėčiau pabrėžti. Šis sustarimas, kaip sakiau, turi būti naudojamas kaip parlamento pagrindas tolesnėse dėrybose. Noriu priminti, kad sprendimai priimti praeitą kartą e, praeitoje kadencijoje vis dar galioja ir šioje kadencijoje. Ir e, per diskusijas su taryba apie šios direktyvos pagrindą mes e, tais rimtais pasiūlymais turėsime vadovautis. Manau, kad taryba taip pat šiandien pasisakys ir pristatys, kaip reikalai klostosi ten. Mano nuomonė yra svarbu suprasti, kas ir kokios problemos egzistuoja ir kur jos glūdi, kas stabdo mūsų darbus. Be to reikėtų įvertinti darbų planus, tvarkaraštį. Ar jūs manote, kad tai bus galima padaryti Ispanijos pirmininkavimo metu ar ne, kurios valstybės prieštarauja, kodėl prieštarauja? Ir kadangi turim komisijos atstovų, tai norėtume sužinoti, koks bus Europos komisijos vaidmuo šiame procese, kaip jie įsivaizduoja savo vaidmenį diskusijoje. Turime preliminarių tekstų atspindžiančių tarybos poziciją. Kaip žinome, per diskusijas šios pozicijos ir taryboje keičiasi. Viso teksto dar neturime, turime tik atskirų straipsnių. Aš nežinau, kada mes gausime visą tekstą ir kada galėsime jį visą įvertinti, tas dar nėra aišku. O dabar aš norėčiau tik pakartoti Europos parlamento įsipareigojimus Be bejonės dabar prie mus Lisabonos sutartį Europos parlamentas aktyviai prisidės prie dialogo ir mes turėsime palaikyti formalų dialogą, leidžiantį sutvarkyti šią direktyvą. Be bejonės joje bus propaguojamas vienodas požiūris į visus žmonės ir su joje bus kovojama su diskriminacija. Aš manau, kad taryba ir komisija galės čia pasisakyti ir kitos frakcijos taip pat išdės savo nuomonę. Ačiū, ponė Romėra. Aš gavau informacijos ką tik, kad ponė Lin buvo pakviesta į mūsų komiteto posėdį. Ji šiaip yra iš užimtumo komiteto. Nežinau, ar ji yra šioje salėje ir ar norės pasisakyti. Atrodo, kad jos čia nėra, bet viskas tvarkoj. Būtume labai dėkingi, jeigu pirmininkaujant Ispaniją ir komisija ką nors pasakytų. Taigi, ponė Sierra, e, pirmininkančios valstybės vardu. Prašom, žodis jums. Muchas gracias. Muchas gracias a, a todos por la Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėte tarybą dalyvauti jūsų posėdėje. ir pristatyti dėrybas taryboje. Pirmiausia, noriu pirmininkė pasakyti, kad Europos komisija yra pateikusi direktyvos projektą 2008 e, m. birželio 2 d. Nesileisiu į smulkmenas šio pranešimo, nes komisijos atstovas vėliau pasisakys ir leisiu jam papasakoti apie komisijos pasiūlymą. Tačiau aš norėčiau, kad mėlyi parlamentarai žinotų, jog ši direktyva iš esmės e, kalba apie vienodą žmonių traktavimą nepriklausomai nuo tikėjimo, e, lytinės orientacijos ar neįgalumo. E, ši direktyva papildo 94 ir 30 straipsnius Ten yra kalbama apie keturias diskriminacijos rūšis, kurios anksčiau nebūdavo aptariamos. Kaip jau sakiau, buvo pateikta 2008 e, metais Liepos, ne Birželio Liepos antrą dieną e, šio dokumento pirmą versiją. Ir Prancūzijos pirmininkavimo metu e, ji buvo išnagrinėta. Prancūzija tuo metu pirmininkavusi tarybai skyrė net šešis posėdžius šiam dokumentui. Buvo pasiekta daug pažangos, apibriešint direktyvos taikymo apimti ir buvo akcentuota daugelis problemų. Ši direktyva labai svarbi, tačiau ji ir labai sudėtinga. Todėl dėrybos taryboje užsitęs. Kaip aš jau sakiau, Prancūzija pirmininkaudama šešis posėdžius jai skyrė. Buvo pabrėžtos visos problemos, visi rūpešiai, buvo bandoma išsiaiškinti vairiausias savokas. Tarybos juridinė tarnyba paskelbė nuomonę apie šį dokumentą, kurioje teigia, kad bendrijos kompetencijų apimtis subsidiarumo, proporcingumo savokos ir panašiai e, čia nėra pažeidžiamos. Prancūzijos pirmininkavimo metu taryboje spalio mėnesį buvo pakeisti keista nuomonėmis. Ministrai išdėstė savo nuomonės apie direktyvą ir pabrėžė, kaip svarbu, kokios svarbios yra tos rytis, kurios yra apimamos direktyva. Be to buvo paminėta, kas įeis į dėrybas, nes, kaip žinia, buvo labai daug kontroversiškų aspektų, pavyzdžiui, dėrybų sveikymo apimtis, teisinė bazė ir panašiai. Čekijos pirmininkavimo metu dar kartą dar nekarta buvo suorganizuotas posėdis dėl šios direktyvos ir buvo aptartas neįgalumo klausimas. Neįgalumo požiūriu buvo pasiekta nemažai pažangos, ypač kai buvo kalbama, kad šį pasiūlymą reiktų suderinti su Junktinių tautų konvencija dėl neįgalių asmenų. E, Čekijos pirmininkavimo metu irgi buvo pasistumėta į priekį ir galiausiai Švedijos pirmininkavimo metu vėl buvo skirti šeši posėdžiai šiai direktyvai. Taryba direktyvą apžvelgė bendrai nuo pat pirmo straipsnio. Ir buvo padaryta daug pažangos įvertinant tam tikrus techninius aspektus, ribojant e, taikymo apimti ir panašiai. Švedija, pirmininkaudama, taip pat parengė pažangos ataskaitą. Praėjusiu metu lapkričio 13 dieną EPSCO taryboje ten buvo Mm, išvardinta siekta pažanga ir taip pat išskirtos problemos ir neišspręsti klausimai. Žinoma, dabar e, visus šios klausimus perėmė sausio mėnesį Ispanija. Socialinių reikalų grupė jau 22 dieną dėl šios direktyvos susitiko ir siekiama dėrybas dėl šios direktyvos pastumti į priekį, kad politinis susitarimas EPSCO taryboje būtų pasiektas jau birželio 7 dieną. Pirmininkaujantį šalis nori šį klausimą sutvarkyti iki galo, gerbiamas pirmininkė. Aš noriu tik pasakyti parlamentarams, kurie to dar nesuvokė, kokia sudėtinga ši direktyva yra. Aš išskirsiu svarbiausius sudėtingiausius klausimus - kompetencijų tarp ES ir valstybių narių paskirstimas, teisinė bazė, kurią pasirinko komisija. Kaip aš jau sakiau, šiuo metu e, yra pagal galiojančią sutartį 19 straipsnis, dabar tai yra Lisabono sutartis, anksčiau buvo 30 straipsnis. Subsidiarumas ir proporcingumas - dar porą svarbių klausimų. Mes manome ir diskusijose taip aiškėjo, kad reikia labai aiškiai atskirti ES įgaliojimus ir nacionalinės kompetencijas susijusias su direktyvos taikymo mastais, ypač tokiuose srityse kaip socialinis saugumas ir švietimas. Dar vienas gana sudėtingas klausimas. įvairūs e, teisiniai skirtumai dėl diferencijuoto elgesio, e, kurios leidžia direktyva. Išimtys turi būti ribojamos ir e, direktyva turi būti aiškiai numatyta, kokie veiksmai yra diskriminaciniai, jeigu jie yra orientuoti prieš žmonės, prieš tam tikrą amžių žmonės ar žmonės su negale. Nebūtinai E, tie veiksmai gali būti diskriminuojantis, tačiau e, numatyta direktyvoje, kad reikia įrodyti, kad e, tokie veiksmai nėra diskriminacijai, kad jie yra pagrėžisti ir e, kad kitos priemonės nėra prieinamos. Be to reikia įvertinti, ar taikomos priemonės yra e, deramos ar ne. Dėl savokų Reikia pasakyti, kad vis dar tebėra diskutuojama ir reikėtų jas toliau paaiškinti. Visuotinio prieinamumo savoka, deramo pakoregavimo, pataisimo savoka. Jeigu, pavyzdžiui, neįgalus žmogus nori patekti į vieną ar kitą pastatą ir negali to padaryti, nes nėra uh, rampos pastatyta. Tai kaip būtų galima racionaliai pakeisti pastatą, kad tokie žmonės galėtų jį patekti. Tai yra tik vienas iš aspektų, o tema labai svarbi ir plati, kaip aš jau sakiau, viskas dar tik diskutuojama. Tarp kitų svarbių klausimų yra finansavimo pusė, kas mokės už pastatų pakeitimą, kas mokės už istorinių ar naujų pastatų pritaikymą neįgalių žmonių poreikiams. Tai dar vienas svarbus klausimas, kuriame aiškumas bus būtinas. Kyla klausimas, ar skiriama pakankamai laiko tam e, pastatų pritaikymui e, visiems žmonėms, kad visi galėtų juos patekti. Tai yra savokos, kurias vis dar reikia išsiaiškinti, tai yra savokos susijęs su diskriminacija tiesioginė, netiesioginė. netiesioginė ir e, kitose direktyvose apie tai yra kalbama. Tačiau taip pat reikėtų e, kalbėti ir apie kitokio pobūdžio diskriminaciją, pavyzdžiui, e, jungimosi ar asociacijų kūrimo metu patiriama diskriminacija. Pavyzdžiui, gali būti, kad žmogus negali dalyvauti vienoje ar kitoje vienos ar kitos grupės veikloje dėl to, kad turi neįgalų vaiką. Uh, Taip pat tai turi būti kalbama apie klaidingą diskriminaciją. Žmogus gali būti diskriminuojamas dėl to, kad e, jis įtariamas turys vieną ar kitą e, skirtumą, tačiau iš tiesų jo neegzistuoja. Pirmininkė ir gerbiami parlamentarai. Aš manau, kad jūs suprantate, kad nepasant to, jog direktyvą jau aptarinėjame daugelį mėnesių, vis dar reikia šitą keisti ir vieni, yra daroma pakeitimų dabar mums diskutuojant Aš bandžiau išaiškinti situaciją, kiek tik tai tai manoma padaryti ir nenorime, kad vidaus reikalų ir teisingumo taryba nebūtų vienintelė institucija apibrėžianti, kokia turėtų būti interpretacija. Norime, kad būtų kuo daugiau skaidrumo ir viešumo ir nenorime, kad būtų priimami teismo sprendimai dėl e, dviprasmių pastraipų. Kitas tarybos posėdis įvyks vasario viduryje posėdžių vyks tiek, kiek tik tai reikės, kad galėtume pasiekti sutarimą. Čia baigsiu, ponė pirmininkė, ačiū, kad manęs klausėtės. Senora Sierra. Now the floor goes to the commission. Mr. Olson. Panas Olson dabar turėtų kalbėti, jeigu yra salėje, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš e, ne sunaudosiu jūsų daug, daug jūsų laiko, kadangi pirmininkaujančių šalies atstovė labai išsamei kalbėjo, pristatė šį klausimą. Įsigaliosiam Sadamo sutarčiai ES galėjo priimti pagal 13 straipsnį atitinkamas uh, teisinės nuostatas. Trys direktyvos buvo priimtos, viena apima užimtumo sritį ir prieiga prie atitinkamų paslaugų pagal e, nediskriminavimo, pagal seksualinės orientacijos, lyties, neįgalumo, amžiaus arba tikėjimo kriterijus. E, tai šie mano minėti dalykai yra labiau susijęs su įdarbinimo klausimais, tačiau nesu prieiga prie atitinkamų paslaugų arba prekių. Buvo minėta, kad egzistuoja skirtingi apsaugos e, lygiai. Ši direktyva siekia užpildyti atitinkamą e, spragą, kuri egzistuoja šioje e, saugos sistemoje. 2009 balandžio mėnesį parlamentas pateik, priėmė savo pranešimą, kuriame pritarė komisijos pasiūlymams ir mes jūsų pranešimą atitinkamai apsvarstėme, atkreipėme į jį dėmesį ir gegužės mėnesį, kuomet prasidės darybos taryboje, komisija pasirems parlamento pranešimu taip pat. Pabaigai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų mums reikia vieningos pozicijos, vieningos parlamento pozicijos, o tai yra pakankamai sudėtinga, kadangi reikia sustarti taip pat ir su kitomis institucijomis siekiant bendro sustarimo. Nenorėčiau naudoti daugiau jūsų laiko pristatinėdamas detalės, tačiau jeigu būtų komentarų arba klausimų, mielai juos atsakyčiau. Pirmininkas, ačiū pana Olsonui, pradėkime dabar diskusiją. Ponas Busutil pirmasis norėtų kalbėti. Ačiū pirmininkė, trumpai. Noriu mūsų frakcijos vardu pareikšti tam tikrą nepasitenkinimą dėl to, kaip šis dosie yra rengiamas. Mes norime pabrėžti, kad klausimai kurie svarstami šiame pranešime, iš tikrųjų yra labai jautrus, todėl reikia labai apdairiai ir atsargiai elgtis. Mes čia svarstome klausimus, kurie susiję su individų labai asmeninė situacija ir mes čia dabar pasiduodame pagundai pradėti uh, reguliuoti atskirų žmonių gyvenimus. Nediskriminavimo principas tą ir reiškia, kad e, reikia nediskriminuoti. Todėl mes norime labai rimtai šiuo principu vadovautis ir siekti kilnių tikslų. Tačiau tie e, tikslai ir galutiniai rezultatai privalo būti subalansuoti, negali jie siekti per daug toli, sukurdami papildomą biurokratinę naštą ir sąnaudas papildomus, e, numatydami mažų ir vidutinių įmonių biudžetams. Ir e, tokiu būdu būtų pažeidžiamas subsidiarumo principas ypatingai tokiuose statise, kuriuose yra labai svarbus etikos ir moralės principai bei pasvarstymai. Taigi, kadangi salėje nėra kolegės Veronik Matie, kuri yra šešėlinė pranešėja šiuo klausimu, noriu atkreipti dėmesį, kad privalome elgtis labai atsargiai ir apdairiai, taip pat bendradarbiauti su kitomis frakcijomis esame pasirengę, siekdami užtikrinti nediskriminavimo principo taikymą. Ponas Kešmanas. Ačiū pirmininkė, ar mano mikrofonas veikia puiku. Iš tikrųjų džiaugiuosi, kad Raulis yra pranešėjęs šio klausimu. Noriu padėkoti pirmikaujančių šalies atstoviai už uh, pristatyti naujausią informaciją, nes taryboje žinome, kad kai kas siekia šią direktyvą e, suskaldyti į atskiras direktyvas, e, tokias valstybės kaip pavyzdžiui Vokietija, kuri teigia, kad e, sąnaudos papildomos susijusios su nediskriminavimo užtikrinimu, pavyzdžiui, dėl neįgalumo būtų per didelis ir todėl reiktų uh, šios klausimus įtraukti į kitas jau egzistuojančias direktyvas. Reiktų aiškiai paklausti, kodėl atskiros valstybės prieštarauja šiai direktyvai. Prieš penkis metus, e, kuomet mes nesugebėjome užkirsti kelią e, Roko Butiljonį tiksliau e, užkirtume kelią Roko Butiljonį tapti pagrindinių teisų ir laisvių komisaru. E, pasikeitė atskirų valstybių pozicijos ir jos pradėjo reikalauti priimti direktyvas pagal atskiras sritis. Parlamentui tokia pozicija nepriimtina, nes nėra jokios moralinės priežasties e, kokias nors visuomenės grupės civilizuotą visuomenę traktuoti ne vienodai. Ir, ir tai nieko bendro neturi e, su tikėjimu arba religiniais įsitikinimais. Mes turime e, besąlygiškai ginti teisę į e, religinės pažiūros, tačiau jeigu e, bandoma primesti savo tikėjimą kitiems prievartos keliu ar kitais būdais, tai yra nepriimtina. Šis pasiūlymas arba jo formuluoti, kuriame teigiama, kad jūs galite e, tikėti, tačiau e, negalite viešai to demonstruoti arba primesti savo tikėjimo kitiems, tačiau tai yra visiškai beprasmiškas dalykas. Taigi, uh, Tiems, kurie tiki, noriu pasakyti, kad e, išlaikykite savo tikėjimą ir perduokite jį kitiems, dalinkitės juos su kitais. Visos civilizuotos visuomenės e, susidurdavo su katastrofomis dėl to, kad nebebuvo, nebeliko juose skirtumų ir e, visos visuomenės buvo vertinamos pagal tai, net, ne pagal tai, kaip elgesi su savo daugumomis, bet taip, kaip elgesi su mažumomis. Todėl dabar pribrendo laikas šią direktyvą e, paversti įstatymu. Ačiū. Ačiū, pana Kešmanai, pana Initfeldą. Uh, Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pritarti ir pranešėjo, ir Maiklo Kešmeno žodžiams. Mano frakcijos akimis horizontali direktyva, ši direktyva yra labai svarbi. Ir man įdomu, kaip su jie elgėsi taryba ir kokie argumentai buvo pristatyti. Kaip ir Simonas Busutilas, nenorėčiau e, didelių išlaidų mm, primesti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tačiau iš praktikos žinome, kad svarbiausias dalykas buvo kaštai. Vokietijoje buvo problemų užtikrinant ankstesnių direktyvų įgyvendinimą. Tačiau yra šalių, kuriuose galioja labai geri e, kovos su diskriminacija, kovos su neįgalių žmonių diskriminavimo įstatymai ir kad tai įmanoma įgyvendinti argumentas, jog to neįmanoma bus padaryti, yra netinkamas. Dėl Simono Busutilo pasiūlymo, kad per, bus numatęs perteklinis uh, asmenų privataus gyvenimo reguliavimas. Aš taip nemanau. Asmenims tais teisės aktais suteikiamos teisės, kurių jie dar neturi. Ir kalbame apie opius klausimus, apie etinį ir moralinį šio klausimo matmenį, bet vadinkime daiktus tikraisiais vardais. Žinome, kad kai kuriems sunku suvokti, susitekti su mintimi, kad kitokios lytinės orientacijos žmonės taip pat turi turėti lygias teisės. Europos Sąjunga neturi e, bendrijos lygmens kompetencijų šeimos teisės klausimų, bet aš tikiuosi, kad mes visi pasisakysime už lygų visų traktavimą. Buvo tokie laikai Europoje, kuomet vals, buvo tokios taisyklės, jog jeigu buvai katalikas, negalėjai tuoktis su protestantu. Arba, pavyzdžiui, žydai negalėjo tuoktis su kitatikiais. Kai kuriuose pasaulio dalise juodieji negalėjo tuoktis su baltaisiais. Mes niekada ne, ne, nesusitaikysime, nesutiksime su tuo, kad valstybė kištusi į asmens pasirinkimą, su kuo sudaryti asmeninę sąjungą. Kodėl valstybė turėtų reguliuoti pasirinkimą, tai kokios lyties, kokios seksualinės orientacijos partnerį mes norėtume rinktis. So, I, think, you know, have... Ir visų valstybių vyriausybės, visų es e, šalių vyriausybės yra pasis, pasirašę įvairias atautinės sutartis bei žmogaus teisų konvencijas. Ir visose tose sutartise yra nuostatos šiuo klausimu. Manau, kad turime būti drąsus ir reikalauti lygių teisų visiems. Iš principo. Ir aš tikiuosi, kad e, taryba prisims tokią pat atsakomybę. Džiaugiuosi, kad Tuo rūpinasi šiuo metu pirmininkaujantį Ispaniją. Ir tikiuosi, kad jūs imsitės pastangų ir bus patvirtinta horizontali direktyva užtikrinanti visų teisių apsaugą be jokių išimčių. Pirmininkas turi sąrašą narių, kurie nori pasisakyti. Siūlau pirmą išklausyti šešėlinių pranešėjų ponios Boskut ir pono Dejong. Taip pat tikiuosi, kad na, kolegos kalbės atsižvelgdami į tai, kad kiti taip pat norės pasisakyti. Ik denk, als ik hoor wat, wat de raad heeft. Ačiū. Kuomet išklausėme apie tarybos tikslus ir kad taryba siekia plataus užmojo tikslų, mane tai nudžiugina, tačiau praktikoje viskas taip gerai netrodo. Kiekviena nauja pirmininkė reiškia vilti, kad ji tą klausimą išspręs. Švedija, Ispanija tai žadėjo, atrodo, kad Belgija perims ir po, to, po jos dar Vengrija. jūsų deklaruojami tikslai ne visiškai sutampa su jūsų veiksmais. Linkiu Ispanijai visokiojo pasiekmės sprendžiant šią problemą. Nes čia yra rimtų problemų, nors jos skiriasi skirtingose valstybėse. Kai kuriuose šalis yra problemų su švietimu, kitose su žodžio laisve, trečiose yra problemų dėl žmonių su negale. Uh, na, ta dėlionė yra gana sudėtinga. Ir jeigu iki birželio 7-osios tikimės pasiekti politinio sutarimo, man tikrai labai įdomu bus stebėti, kaip visa tai vyks. Norėčiau pasakyti kai ką dėl pono Romevos klausimo. Parengtas tikrai geras dokumentas. Jo nebereikia keisti, nes jis gali būti tolesnių diskusijų šiuo klausimu pagrindu. Thank you, Mrs. Botscourt. Ačiū, ponė De Jong. Ačiū. Pirmininkė, gėda dėl tų sprendimų, kurie buvo priimti Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje. Mes atimame teisės iš savo piliečių, apribuojame jas ir taryba čia gana sparčiai dirba. Sprendimas buvo priimtas lapkričio 30, neiškilo jokių, neiškilo jokių kliūčių, jeigu valstybės narės nori suteikti teisės piliečiams. Tačiau prasideda įvairiausios diskusijos, uh, Juk viskas turėtų būti priešingai. Jeigu norite, jeigu siekiate atimti teisės iš savo piliečių, reikėtų tai labai e, atidžiai apsvarstyti, išsiaiškinti, kokias pasakmes tai apims. O jeigu norite suteikti teisės piliečiams, tai viskas turėtų vykti sparčiau, nes tai už, su, sukurtų pridėtinę vertę Europoje. Aš suprantu, kad šios direktyvos įgyvendinimas gali būti susijęs su tam tikrais ištekliais, e, kaštais. Niderlandų parlamentas paprašė vyriausybės papildomos informacijos apie potencialias finansinės to dokumento pasiekmes. Tačiau aš kaip ir kiti kalbėtojai pritariu minčiai, jog iš tikrųjų tenka teks ilgai dar laukti, kol taryba apsispręs šiuo klausimu. Ir aš palaikau jau užsakytą pasiūlymą, kad reikia siekti nedėlsinos pažangos šiuo klausimu, nes, ponia Basutilai, iš tikrųjų čia kalbame apie žmonės, asmenis, kurie laukia, kad kažkas būtų padaryta, kad būtų priimti sprendimai juos liečiantis. Mr. Jacolino. Ačiū. Grįžtame prie sąrašo, ponas Džekolino anche perché i tempi sono assolutamente stretti. Aš kalbėsiu tikrai trumpai, nes mums trūksta laiko. Nema, nemanau, kad kitas klausimas, nesizvoju, koks kitas klausimas būtų toks svarbus. Jis, jis liečia viską šeimos gyvenime. Kalbame apie mokyklas, apie tai, kad reikia sugriauti dar išliekančius barjerus. tai turi. Tai turės poveikio plačiai visuomeniai, labai didelio poveikio. Todėl mes turime veikti ir išspręsti, at, at, nepamiršti, ko, ko, kokie poreikiai čia egzistuoja. Prisiminkime Lisabonos programą, ir apie ką mes kalbėjome lapušio 25 dieną. Kalbėjome apie nacionalinę ir kultūrinę tapatybę. O šiandien, svarstydami šį klausimą, mes kalbame apie lygias galimybes, apie lygų traktavimą visų, apie socialinės teisės, apie religinį, apie, apie teisę ir galimybę rink, rinktis religiją, rinktis kuo tikėti, apie žmonių su negale e, teisės. Žmonės su negale turi nusipelnyti daugiau mūsų dėmesio. Mes nekalbame šiandien apie teisės, apie tai, ar teisės yra, ar jų nėra. Kalbame apie priemonės, kurių dėka būtų įmanoma tas teisės įgyvendinti, panaudojant pamatuojamus ekonominius išteklius. Ir ponia Busutilai, man atrodo, reikia nepamiršti, kad egzistuoja išsiskiriantis interesai čia, kuriuos reikia suderinti. Reikia pasitelkti blaivų protą, reikia siekti subalansuotų, pamatuotų rezultatų daugelio žmonių naudai, geroviai tam, kad jų gyvenimai iš esmės pasikeistų. Sorry, Kaip suprantu, yra trečias šešėlinis pranešėjas, ponas Klais. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, aš prašiau kalbėti, nors ir nesu šešėlinis pranešėjas, bet jau jų man žodį suteikėt. Tai aš norėčiau jūs įspėti, kad yra per daug reglamentavimo ir per daug biurokratijos. Tai gali būti labai žalinga, ypač mažoms įmonėms mūsų valstybėse narėse. Dėl subsidiarumo aš norėčiau pasakyti, kad Čia e, šiame pranešime tam reiktų skirti nepaprastai daug dėmesio, nes valstybėse narėse yra priimti teisės aktai dėl diskriminacijos. Bet tada kyla klausimas, ar ES teisės aktai turi papildomos vertės tais ryšiai. Ir jeigu yra per daug ES teisės aktų ir reglamentų, tai reikėtų pasirūpinti, kad kova su diskriminacija, kuri be abejonės yra e, teisėtas poreikis, nesusikirstų su žodžio laisvė. Aš pats esu flamas ir matau, kas darosi pastaraisiais metais Niderlanduose. Tai kelia man nemažą surūpinimą. Niderlandų parlamento pozicijos lyderis dabar yra patrauktas baudžiamojame atsakomybė, nes kritikavo kai kuriuos islamo aspektus. Tai kelia nemažą susirūpinimą. Jūs kalbėjote apie tikėjimo laisvę. Turbūt niekas Europoje to nebejoja. Tačiau e, tikėjimo laisvė reiškia, kad žmonės, kurie e, ne, nėra vienos ar kitos religijos pasiekėjai, turi teisę ją kritikuoti, ar tai būtų islamas ar kokia kita religija. Be abejo, nes islamas nėra tik tai religija, tai yra ir politinė ideologija. Pone Somer. Äh, äh, Aš jaučiu pareigą, būdama Vokietijos atstovė, paprieštarauti tam, kas buvo pasakyta apie Vokietiją šiame komitete. Vokietijoje iš tikrųjų egzistavo sunkumų įgyvendinant nediskriminacijos direktyvą ir e, kuomet Vokietijai e, vadovavo socialdemokratai ir žalieji daugiausiai buvo e, ribojama kitaip manančių arba kitokią orientaciją turinčių teisės ir aš tą sakau kaip krikščionių demokratų atstovė. Taigi reiktų savęs paklausti, kaip mes čia taikome subsidiarumo principą, kokia grėsmė jam iškyla, jeigu mes europinių lygmenių priimame per daug įvairių taisyklių ir reglamentų. Tačiau jau buvo minėta, kad valstybės narės yra taip pat uh, uh, diskriminuojančios kartais savo piliečius, o uh, pas mus galioja pagrindinių teisių hartija ir kiekvienas pilietis, veikas ar sergantis, turintis e, tam tikras asmeninės nuostatas ir pažiūras, e, turi, tiksliau privalo turėti prieigą prie tam tikrų savo teisų, jos jam turi būti užtikrintos, teisės yra užfiksuotos pagrindinių teisų hartijoje. Ir iš tikrųjų mes neturėtume dar priminėti papildomų įstatymų europinių lygmenių kurie didintų biurokratinę naštą ir dar labiau apsunkintų mūsų piliečiams galimybę suprasti, ką mes čia veikiame. Mes turime e, aiškiai parodyti, kad ES dirba prasmingą darbą, Vokietijoje tuo tarpu tokios direktyvos kaip nediskriminavimo verčia piliečius tuo abejoti. Ir e, Vokietijoje e, dar buvo priimti papildomi įstatymai e, susijęs su nediskriminavimo direktyva ir tai sukėlė e, iš tikrųjų didelę pasipiktinimo bangą. Didžioji dalis Vokietijos visuomenės pasisako pakankamai kritiškai prieš nediskriminavimo klausimų reglamentavimą europinių lygmenių. Noriu pabrėžti tai, ką minėjo ponas Kešmanas. Iš tikrųjų, mes negalime kokiu nors visuomenės grupių, būdami civilizuota visuomenė, traktuoti kaip uh, menka verčius piliečius, tačiau pažvelkime, kaip mes elgiamės e, su, pavyzdžiui, rūkaliais, kaip visur Europoje rūkaliai yra statomi prie gėdos stulpo. Man tai yra irgi tam tikra diskriminacijos išraiška ir forma. E, mes negalime rūkančių asmenų e, paversti ligoniais arba išgeriančių asmenų girtuokliais. Taigi e, reikia atsižvelgti šios aspektus diskutuojant apie nediskriminavimą. Turiu konkretų klausimą tarybos atstoviai. Ji kalbėjo apie istorinių pastatų pritaikymą neįgalių asmenų reikmėms, apie tai diskutuojama atitinkamoje tarybos darbo grupėje. Ar čia kalba eina apie visus istorinius pastatus, ar tik tai visuomeninės paskirties istorinius pastatus, ar neįgalus asmenys e, turės teisę patekti e, jiems tinkamu būdu į visus istorinius pastatus ar tik į visuomenės paskirties, nes Vokietijoje iš tikrųjų dėl to kiltų didžiulių sunkumų, nes e, istoriniai pastatai Vokietijoje negali būti atitinkamai rekonstruojami dėl įvairių kitokių priežasčių, pavyzdžiui, dėl klimato kaitos grėsmės ir panašiai, tik man būtų įdomu gauti daugiau informacijos šiuo klausimu. Ačiū. Ačiū. Labai ačiū, ponė Vikstram. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau tik priminti gerbėmiesiems kolegams, kad šiandien mes diskutuojame dėl tarybos pasiūlymo susijusio su direktyva dėl vienodo požiūrio į žmonės. Tai yra etinis ir politinis klausimas, ne techninis klausimas, kai kaip kurie kolegos, kad bando sakyti. Čia kalbam ne apie pastatus, čia kalbam ne apie architektūrą, čia kalbam apie žmonės. Ir čia aš manau, kad yra nepaprastai svarbu pabrėžti, kad čia kalbam apie žmogiškąją pusę. Direktyva, kurią mums pristatė tarybos atstovas, e, reikalauja dar labai daug darbo, labai daug bendrų posėdžių Ir čia mes šiame komitete susiauriname tą direktyvą iki techninio ir biurokratinio aparato. Mes pamirštame, kad čia kalbama apie 710 e, tūkstančių Europos, atsiprašau, apie e, daugybę žmonių 2010 metais e, kurie gyvena Europos Sąjungoje ir kurie turi nuspręsti, kaip jiems toliau gyventi. Jie turi gyventi taip pat kaip visi kiti žmonės. Jie turi turėti orų ir vertingą gyvenimą Europos Sąjungoje 21 amžiuje. Atsiprašau, ponė pirmininkė, kad aš taip emociškai susinervinau, bet taip yra teisinga. Čia kalbam ne apie religiją ar teisę religiją. Teisė religija nėra tas pats kaip laisvė nuo religijos. Aš turbūt esu vienintelė šiame uh, E, pastate, kuri yra moteris ir e, tam tikros krikščioniškos organizacijos atstovė. Aš esu vienintelė parlamente šios organizacijos atstovė ir aš bjauriuosi tais parlamentarais, kurie susiaurina šią direktyvą kaip vieną techninę detalę. Čia e, ne, ne, negarbingai elgesi ir komitetas, ir parlamentas, ir kiekvienas parlamento narys visuomenės akise. Mesgi stengiamės apginti pagrindinės žmonių teisės ir laisvės. Kai kuriems mūsų piliečiams, mūsų ES, mes kalbame apie tų žmonių teisę pasirinkti gyvenimo būdą. Ir tos teisės niekas negali atimti. Ar kalbėtume apie privatų gyvenimą ar apie darbo gyvenimą. 2010 metais būti žmogumi Europoje reiškia turėti galimybę kiekvienam žmogui uh, naudotis visomis laisvėmis, suformuoti savo gyvenimą kaip garbingą gyvenimą, nepriklausomai nuo to, kas mes esame ar iš kur mes esame. Tokios teisės turi galioti visojose valstybėse narėse, visur ir visada. Aš norėčiau paraginti e, pranešėją toliau e, stumti į priekį savo poziciją ir e, tęsti viešą darbą tą temą ir aš paskačiau Ispaniją kaip pirmininkaujančią valstybę e, apeiti visus sunkumus ir drąsiai eiti į priekį. Tačiau niekad nepamirškime, kad čia mes kalbame apie žmonės, čia kalbame apie jūs, apie mane ir visus kitus, kurie 2010 metais ES turi naudotis teisę pasirinkti gyvenimo būdą. Ačiū už man sutiktą žodį. Thank you, Mr. Bronx. Thank you, Mr. President. Ponas Brunks. Ačiū, ponė pirmininkė. Dauguma žmonių norėtų, kad su darbuotojais būtų elgamasi teisingai ir sąžiningai iš darbuotojų pusės. Lygės taip pat jie nenori, kad jiems būtų nesuteikiamas vienokios ir kitokios valstybės paslaugos. Tačiau įstatymė sakoma per daug toli, kai sakoma religijos ar religinės denominacijos. Kas gali tai išmatuoti? Kunigai ar kokie nors e, dvasininkai? Ar e, galima įvertinti jų religinius principus? Lygiai taip pat politinės partijos neturėtų būti nurodinėjamos, kaip joms dirbti viduje ar kokiais politiniais principais vadovautis. Įstatymai tose srityse e, turi skatinti laisvę, tačiau tai įveda tam tikrų apribojimų religiniai laisviai. Atrodo, kad religinė ir politinė laisvė ES priklauso nuo religijos ir politinės partijos, kurios pasirašo uh, prie vis didėjančio autokratinio liberalizmo principų. Thank you. I think. Ačiū. Tiek. Šio klausimu dabar. Dar kažkas nori pasisakyti. Prašom, jeigu dar kas norit, prieš suteikiant žodį komisijai ir tarybai galite dabar išsisakyti. Pone Košeta. Pone Koš... Ponas Košeta. E, Gerbiamasis pirmininkė, buvo labai daug kalbama apie šio klausimo skirtingus aspektus, ypač kai kalbėjome apie tikėjimo laisvę. Manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių Europai klausimų šiuo metu. Pavyzdžiui, jeigu mes galvojame apie tai, kas vyksta Šveicarijoje, kokie buvo referendumo rezultatai dėl e, minaretų. Tai e, būsime priversti susimastyti jau dabar Europoje. Matome, kad atsiranda ksenofobinių judėjimų e, daugiau galimybių. Diskusija dėl minaretų iš esmės buvo pagrįsta antiislamiška propaganda Šveicarijoje, pasisakant prieš minaretų statymą. <clears throat> Reikia nutraukti tokią propagandą ir labai aiškiai pasakyti, kad egzistuoja asmens laisvės, bet egzistuoja ir kolektyvinės grupių laisvės – Tai yra teisė į praktikuoti vieną ar kitą tikėjimą ar jį išpažinti. Nes e, valstybė yra e, asmens teisų garantuotoja. I see, I see. Ačiū. Matau, kad dar šitą kažkurie parlamentarai nori pasakyti. To prašyčiau, prašyčiau suskupti ir trumpai išnekėti. Sofintveld. Um, Man uh, buvo įdomi ponios Somer mintis, kuri uh, apeliavo į pagrindinių teisių hartiją, teigia, kam reikia direktyvų, jeigu jau žmonės gina pagrindinių teisių hartiją. Uh, Mes parlamente diskutavome ne vieną kartą apie tai, kada ES gali kištis, jeigu e, atskirose valstybėse narėse yra asmenys diskriminuojami, e, neatsižvelgiant į pagrindinių teisių hartija. Jeigu hartija nesuteikia ES atitinkamų galių, tai kaip ji gali suteikti atitinkamas galės individualiems piliečiams? Aš norėčiau, kad Liaudės partijos frakcija man paaiškintų tokią dilemą. Nepradėkime dabar iš naujo diskusijos, sako pirmininkas, pasikeitėte nuomonėmis ir to pakaks. Ponui Busitelis teiksiu žodį prieš tai ponui Kešmanui, bet Kešmanas nenori, tai suteiksime ponui Busiteliui. O po to pirmininkaujančių šalies atstovams pasisakyti bus galimybė. Deja, pane pirmininkė, atrodo, kad susidaro neteisingas įspūdis jeigu e, e, jūs prieštaraujate ponios e, Inetfeld arba ponios Vikman pozicijai, tai bandoma teikti, kad jūs prieštaraujate žmogaus teisėms. Tačiau taip iš tikrųjų nėra. Jūs tik tai galite turėti skirtingus politinius įsitikinimus ir požiūrius ir aš pageidaučiau, kad mes gerbtume vieni kitų pažiūras. Taigi, reaguodamas į Sofijai pasisakymą noriu pasakyti, kad mes iš tikrųjų nesame nusiteikę prie žmonės, taip kaip bando teikti ponė Vikman, arba prie žmogaus teisės. Visiškai priešingai mes pasisakome už nediskriminacijos principo taikymą. Ir Maiklai, patikėk manimi, mes pasisakome prieš diskriminaciją, tačiau mes norime pasakyti, kad egzistuoja tam tikros ES kompetencijos ribos, kalbant apie tai, kokius teisės aktus remdamasi subsidarumo principu ES gali priimti. Ir būtent subsidarumo principą mes privalome gerbti ir negalime jo perrašyti, nes jis užfiksuotas sutartise. Ta noriu pasakyti. 20 sekundžių Sofija Netfeld nori replikuoti, jeigu EPP mano, kad pagrindinių teisų hartija nenumato arba nesuteikia ES galių ginti valstybės narėse piliečių teisės, tai kaip ta hartija gali suteikti atitinkamas galės individualiems asmenims. Noriu tą išsiaiškinti. Pirmininkas. Atrodo, kad diskusija vėl įsibėgė iš naujo, reikia ją kaip nors suvaldyti, kadangi ponas Kešmanas a, a, mūsų, mūsų paragino a, mylėti vieni kitus e, ir e, praktikuoti tai atitinkamai, tai mes neturėtume šios diskusijos iki begalybės tęsti. Pone Zomer, dabar aš nenoriu begalinės diskusijos, man tikrųjų nepatinka, kad ponė Initfeld vien dėl to, kad sėdi priekė visą laiką, turi galimybę pasisakyti, o kiti ne. Aš nemanau, kad kolegos čia turėtų man kažką pasakoti. E, E, kas visiškai ne, netitinka teisybės. Dabar aš kalbu, mėla kolegė. Mes turime pagrindinį teisų hartiją ir e, mums reikia ją ginti. Taip pat e, turime atitinkamą konstitucijos sutartį, kuri dabar tapo Lisabono sutartimi ir hartija yra jos dalis. E, Mes galime skirtingai traktuoti nediskriminavimo principus ir taisyklės. Ir Simonas Busutilis jau bandė iškelti tą klausimą kelis kartus. Tai yra klausimą dėl ES kompetencijų ir įsikišimo galimybių. Savime suprantama, kad mes įsikišime, jeigu valstybė narė bus pažeistus elementarius e, pagrindinės e, piliečių teisės užfiksuotos sutartyje ir hartijoje. Klausimas tačiau kyla E, kokius įstatymus reiktų priimti nukreiptus prieš diskriminaciją europinių lygmenių. Mes pasakome už tai, kad visi žmonės būtų traktuojami vienodai ir nediskriminuojami. Klausimas tik tai, kaip toli mes galime eiti. Mes negalime pamiršti, kad gyvename ES, kurią sudaro 27 demokratiškai gyvenančios valstybės ir jos taip pat turi savo įstatymus ir apie nieką kitą aš nenorėjau pasakyti, tik norėjau atkreipti dėmesį į tai. Ir iš tikrųjų negalima e, tvirtinti ir nereikia tvirtinti, kad aš pasisakau kardinaliai prieš viską, ponas Kešmanas, prašau. Ačiū, dar tik noriu pasakyti, kad parlamento intencija, dirbučių 11 metų, yra atspindėti viską, kas yra direktyvoje e, dėl e, subsidiarumo principo. E. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad niekada nesitaikščiau su tuo teiginiu, kad žmogaus teisėms galima taikyti subsidarumo principą, nes mes negalime teikti, kad vienoje valstybėje pažeidžiamos teisės yra, gali būti lygiai taip pažeidžiamos kaip ir kitoje valstybėje, tam mes taip pat dar turime ir Europinio žmogaus teisų konvenciją. Ačiū ponui Kešmanui, ponas Mančetė, labai trumpai. Aš manau, kad mm, Vadovaudamėsi šiuo požiūriu mes turime nepamiršti ir toleravimo principo kitokie asmenys, jeigu jie yra toleruojami, turi būti taip pat ir apsaugoti. Mes tačiau turime remtis esminiu pagrindiniu principu, kuris yra šiek tiek kitoks nei subsidiarumo principas. Europos Sąjunga privalo pašalinti visas kliūtis, taip pat ir atskirose valstybėse narėse e, esančias, kurios e, užkerta kelią e, tikrai lygybei visų asmenų tose valstybėse. Pirmininkas, prašau, trumpai dabar, pirmiausiai pranešėjai žodis, o po to e, pirmininkaujančios Ispanijos atstovai žinau, kad kitas mūsų pranešėjas, ponas Kešminas, 17 val. turės išvykti. Nepamirškime, kad tos diskusijos jau e, vyksta ilgą laiką. Parengtas tekstas, dėl kurio pasiektas susitarimas. Raginu sekretariatą išdalinti jį visiems, kad visi žinotų, apie ką kalbame. Manau, kad tai būtų mums visiems naudinga, bet jau žinotumėm, apie ką kalbame. Antra. Aš kaip pranešėjas norėčiau akcentuoti tam tikrų svarbių dalykų hierarchiją pažiūrėkime į viską kitaip. Aš beveliu kalbėti ne apie kainą, kaštus, bet apie socialinę naudą, kurią duos nediskriminavimo užtikrinimas. Jau buvo, diskusijos dėl kainų jau vyko, iš tikrųjų, bet tiek tuos kaštus nusvers socialinė nauda, socialinė gerovė, kurią visuomenė atneš nediskriminavimas. Taigi galima viską matyti ir taip. Labai svarbu mm, nu, vartoti tinkamą terminologiją. Toliau. Nuoseklumo trūkumas. Jeigu kalbėsime apie tai, kaip uh, tai atsilieps tolesniems pasiūlymams dėl teisės aktų. Dabar sukurta labai, dabar yra labai daug prieštaringų situacijų. Kai kuriuose valstybėse egzistuoja diskriminacija dėl kažkokio veiksnio, kitose ne. Ir reikia situaciją suvienodinti, o toks ir yra šios direktyvos tikslas. Manau, kad toliau laukti šioje srityje nebegalime. Galiausiai pasakykime aiškiai štai ką. Įsidarbinant su, su šia situacija reikia spręsti daugybę veiksnių. Ir noriu paklausyti tarybos, kaip bendradarbiausime, kaip jūs rengėtės įtraukti parlamentą į visas šias diskusijas. De, jeigu darome prielaidą, kad vaidmuo, mūsų vaidmuo, kurį mes suvaidinsime šiose diskusijose, bus pagristas e, susitarimu, konsensusu, kurio pasieksime šiame parlamente. Ir Dabar Ispanija, kaip tarybos pirmininkė, norėtumėte užbaigti? Bien, lugar, Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Visų pirma, dėkoju visiems nariams pasisakiusiems šią popietę. Ačiū. Mes atsižvelgėme į viską, kas buvo pasakyta. Antra. Norėčiau pabrėžti, jog darbas atliktas rengiančią direktyvą atsižvelgiant į tai, kad tai tikrai svarbi ir sudėtinga direktyva. Taigi šiame darbe gilinamasi į menkiausias detalės. Ispanija nori siekti pažangos šiuo klausimu. Mes remiamės ankstesnių pirmininkių pasiekimais ir norime sutelkti visas pastangas, kad mums pasisektų E, sėkmingai užbaigti dėrybas. O dėrybos, kaip žinote, išsitėse, jos yra sudėtingos, jos dar užtruks ir reikės išsiaiškinti visas aktualias savokas, kad sėkmingai, kad pasiektume sėkmės. Ir mes rengiamės to siekti, siekti pozityvių rezultatų. Taip pat noriu išsakyti keletą pastebėjimų. Ponios Somer, uh, pasisakymui atsakydama. Aš tiesiog pakeičiau keletą pavyzdžių, siekdama iliustruoti, kokia sudėtinga direktyva tai yra. Taip pat turime nepamiršti, kad mums balsuojant e, taryboje reikės visų valstybių pritarimo, vienbalsiškumo, paskui dar reikės parlamento pritarimo. Taigi, taip galbūt jums leidžia sudaryti įspūdį, kokia sudėtinga yra ši direktyva. Kaip ten bebūtų, ačiū. Pirmininkas, ačiū. Dėkojame Ispanijai. Ar komisija norėtų sureaguoti? Ačiū, pirmininkai, kalbėsiu tikrai trumpai. Noriu pat, patvirtinti, kad mums daro įspūdį Ispanijos atsidavimas siekti rezultatų noriu paremti pranešėją ir jo išsakytas mintis. Ši direktyva nesiekia reglamentuoti visko, tai yra direktyva dėl prieigos prie paslaugų ir prekių. Todėl reikia nenukrypti į neteisingą pusę diskusijose. Yra kitų susijusių klausimų, bet juos nebūtinai išspręs ši direktyva. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kadangi kalbame apie galimybę naudotis paslaugomis ir prekėmis, kaip pranešėjas sakė, ta direktyva atneš socialinės naudos ir ekonominės naudos. Mes kalbame apie asmenys, kurie negali naudotis paslaugomis ar įsigyti, negali įsigyti prekių, kuriuos norėtų įsigyti. Taigi, tai reiškia, kad visuomeniai tai kainuoja. Pirmininkas tuo ir baigsimi, nes įvyko aistringos ir ilgos diskusijos, bet mes tikrai atsiliekame nuo darbo tvarkės. Ir reikia iš karto perti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra galimybė visuomeniai susipažinti su Europos parlamento tarybos ir komisijos dokumentais. Pranešėjas Michael Cashman suteikiu žodį jums, kad pristatytų mums, kokiame etape yra šio dokumento svarstymas. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai, nes šį klausimą esame svarstę nemažai kartų. Po to, kai plenarnėme posėdėje buvo balsuojama dėl rezoliucijos, mes vis dar esame pirmajame svarstymo etape. Atnaujintas komisijos patiktas pasiūlymas ir tas pasiūlymas yra iš esmės perdaryta direktyva. Komisija ją peržiūrėjo, pertvarkė remdamasi Lisabonos sutartimi ir per atenčias kelias dienas rengiuosi pra parengti pranešimo projektą. Ir šiame etape po diskusijų, kurios jau vyksta keletą mėnesių, žinau, kad tuo klausimu yra visuotinis sutarimas, rengiuosi paruošti dokumento projektą. E remdamasis rezoliucija, kurią parlamentas tvirtino 2009 m. kovo mėnesį, darysiu tai draugę su teisės tarnyba kad išsiaiškinčiau, kaip tas dokumentas dabar traktuojamas pagal naują sutartį. Ir po to vyks pirmasis e, dokumento svarstymo etapas plenarnėme posėdėje. Aišku, po, prieš tai mes balsuosime, svarsysime ir balsuosime dėl jo komitete. Aš tikiuosi, šešėliniai pranešėjai man pritars. Um, sulaukiu daug pagalbos iš ponios Hautalos, čia, kuri šiandien čia negalėjo būti. Uh, buvome nusprendę, kad reikės surenkti svarstymus su nacionaliniu parlamentu nariais, tačiau nežinau, ar tai bus įmanoma, nes mums trūksta laiko. Ir rengiuosi dirbti su šešėliniais pranešėjais ir komisija, nors tikriausiai komisija nieko esminio naujo nepasakys. Ačiū, ponia Kešmenai. Dabar kreipiuosi komisijos atstovą, pona Kristenseną. Um, that, uh, Komisija džiaugiasi, kad parlamentas uh, dirba remdamasi savo rezoliuciją priimta gruodžio mėnesį, patvirtinu pono Kešmeno pasisakymą, kad uh, prasidėjo pirmasis varstymo etapas, tai yra dirbama pagal įprastinę procedūrą. Tikimės, kad tai bus taip pat svarbus žingsnis ir kad jame, kad šiame procese trys institucijos e, užmėgs dialogą šiuo svarstomu klausimu. Ačiū, ponė Benito, norėtumėte pasisakyti? No. Ne, nenorėtumėte. Then to the members. Hausoma. Ar kas nors iš komiteto narių nori pasakyti, ponė Somer? Ačiū pirmininkė. Na, šis e, klausimas nėra labai paprastas, jau pakankamai aršiai diskutavome. Manau, kad ta diskusija persikels ir į plenarinį posėdį. Tačiau kiekvienas turi teisę pareikšti savo nuomonę ir gyvename demokratijos sąlygomis. Iš tikrųjų, jau paskutinę kadenciją šią problemą svarstėme, kažkada turime išspręsti galutinai ir apsispręsti. Jau plenarinėje sesijoje buvo bandoma priminėti rezoliuciją, taigi negalime toliau dėlsti, negalime leisti, kad per penkerius metus sprendimas nebūtų priimamas, todėl aš esu pasirengusi pasikeisti nuomonėmis su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais ir galbūt uh, būtų naudinga iš tikrųjų išgirsti rimtą komisijos poziciją, nes nors ir komisija pasisakė, tačiau daug turinio tame pasisakymė neišgirdome. Reiktų galbūt apsvarstyti šį klausimą dabar atsižvelgiant į tai, kad įsigalioja Lisabono sutartis ir galbūt galėtume gauti šiek tiek naujos informacijos. Aš esu pasirengusi įnešti savo indėlį į tai, kad šis klausimas pagaliau būtų išspręstas galutinai. Pirmininkas, ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Daugiau niekas. Wow, Mr. Cashman, you made it. <laughs> Pone Cashmanai, sveikinu, sako <clears throat> pirmininkas. Ačiū. Atsiprašau narių, kad aš tikrai turiu išvykti bet šiandien aš kalbu po Junktinės karalystės premjero dėl lygybės ir nediskriminavimo, taigi aš informuosiu apie šiandien įvykusių diskusijų rezultatus. Noriu padėkoti poniai Somer už jos komentarus ir už tai, kad jie taip konstruktyviai imasi šio dokumento. Mes ne visada sutarėme, bet būtent tokios ir būna dėrybos, o dėrybose ieškome kompromiso, kuris būtų primtinas visoms šalims. Uh, Ponas De Jong, čia taip pat esantis, dirbo nepaprastai konstruktyviai ir padėjo pasistumti priekin svarstant šį klausimą. Daugiau nieko nenoriu pridurti, tik noriu pasakyti savo draugams, draugui komisijai. komisijoje šiek tiek negražu visada bandyti įsprausti parlamentą į kampą ir kalbėti apie įprastinės institucinės procedūras ir apie svarstymo procedūrą. Pagal Lisabono sutartį 90 procentų, svarstant 90 procentų visų dokumentų, mums pavykdavo susitarti šiame komitete prieš pirmąjį dokumento svarstymą. Noriu, kad tai būtų rašyta į protokolą, nes vilkinimas tikrai niekur neveda, jis ne, ne, nepadeda siekti pažangos, jis e, reiškia regresą. So let's, let's move. Yes, Mr. Busutil. Mr. Bus yes, thank you, Mr. Chairman. Before... Pone Busutil. Ačiū pirmininkė prieš E, dirbant toliau pagal darbo tvarkę, norėčiau paprašyti, kad būtų atidėtas devinto darbo tvarkės punkto svarsimas dėl prisijungimo prie Europos žmogaus teisų konvencijos, nes mano kolegė pranešė ponė Kinga Gal ne, nedalyvauja posėdėje. Aš žinau taip pat, kad daugelis narių turi išvykti, skubėti į oro uostą. Taigi aš norėčiau paprašyti atidėti šį klausimą į kitą komiteto posėdį. Manau, kad mes tam pritarėme, sako pirmininkas. Kaip žinote, pagal nuotraukę toliau tyriamos delegacijos į Italijos pietus klausimo svarstymą mes ir taip pat įdėjome. Dabar periname prie devinto, kuris perkeltas į būsimą posėdį. Taigi papildomas punktas pono Jonathan Fall pasisakymą jau išklausėme. O mane informavo, kad aštuntas darbo varkės punktas taip pat išbrauktas, devintas atidėtas. Tuo ir baigėme savo darbą, posėdis baigtas.